un instant. La séance est reprise. Tęsėme sesiją. Pro, ponė, prašom pasisakyti. Mikro, Mikro Mikrofoną įsijunkite. I have some, uh...